būtų taikomos, kaip numatytos taisyklės pažeidinėjamos. Kita mėnesį, sakyčiau, yra svarbu susitarti dėl tų priemonių ir mechanizmų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Keliam. Pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Basesku kalbės pirmoji, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė.